Chers collègues, nous allons reprendre. Nous sommes déjà un petit peu en retard. Kolegos, jau šiek tiek vėluojame pagal darbo tvarkę. Paprašysiu pokalbius pratesti už salės ribų, jeigu reikia labai pasikalbėti. Aš puikiai suprantu, kad jums reikia pasišnekėti, bet kai kuriems trukdote. Taigi, Bruno Šols dabar Irano Task Force narys, Tabatabai taip pat. Uh, think tank atitinkamo atstovas. Mm, šiais metais paprašysiu visų kalbėtis už salės ribų. Labai nemalonu kalbėti, kai salėje triukšmas. Paprašysiu tų dviejų e, dalyvių pabaigti savo pokalbius, palauksiu, kol jie pabaigs. Taigi energijos agentūra e, patvirtino šiais metais pranešimą, kuriame e, pasak, pasakyta, kad Iranas nesilaiko tarptautinių įsipareigojimų. Du 2015 metais Kinija, Vokietija, Prancūzija, Iranas ir JAF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 nustatyta ir ginčių sprendimo mechanizmas, pagal kurį sankcijos gali būti dar kartą pritaikytos. 2017 metais JAF atsitraukė iš JCPOA susitarimo, nes Iranas pažeidė susitarimą, bent jau taip teigia JAF. Trys JAF, tiksliau, trys ES šalis e, įsipareigojo diplomatinėmis priemonėmis ir konstruktyviai išspręsti šį dialogą. Šiuo metu Iranas nesilaiko savo įsipareigojimų. Štai sausio mėnesį Roani e, paskelbė, kad 2015 metų e, apribojimų nesilaikys. Iranas kol kas bent jau sodrinimo pajėgumų nepadidino, o Tai reiškia, kad kol kas diplomatinis sprendimas egzistuoja. Prancūzija, Vokietija ir Junktinė karalystė e, paskelbė, kad e, ketina pradėti ginčių sprendimo mechanizmą pagal JCPO. E, JAV bendrajame komitete jau nebedirba, taigi susidarė labai delikati situacija, įtempta situacija. situacija egzistuoja didelė e, rizika. Jungtinių tautų atstovas nuvyko į Iraną e, ir jo čia vaidmuo labai svarbus. Apie tai šiandien ryte ir kalbėsime. Dabar Vitold Vaičiakovski, užsienio reikalų komiteto e, pirmininkas pasakys, o po to jau žodį suteiksiu mūsų prelegentams. Heidi Mamnun Hanume Eluaso. Thank you very much, madam uh, Chair, for holding this point uh, in our. Ačiū pirmininkė, kad uh, šį klausimą šiandien nagrinėjate. Kas dėl užsienio reikalų komiteto požiūrio, tai labai laiku dabar JCPO uh, yra aptariamas klausimas ir taip pat Irano įsipareigojimų klausimas. Norėčiau pasinaudoti progą ir priminti, kad uh, JCPO yra mūsų bendrus saugumo interesus atitinkantis susitarimas, tai yra regioninį saugumą užtikrinantis susitarimas regione generolo Suleimani iškilimas, pi, tiksliau įvykiai su generolu Suleimani priminė, kad e, situacija gali būti labai pažeidžiama. Kita penktadienį, 21 dieną, Irane vyks 11 parlamento rinkimai Irane. E, analitikai prognozuoja, kad e, Rohani bus tik tai, sustiprins tik tai savo pozicijas. Kai kurie kandidatai buvo pašalinti ir taip pat jų pozicijos susilpnintos JAV pasitraukimo dėl, ir taip pat dėl sankcijų. Kaip kad pirmininkė sakė, jungtinių tautų saugumo taryboje buvo rezoliucijos patvirtintos, kuriomis reikalaujama laikytis įsipareigojimų Irano. Taigi laikas eina, ypač e, nepamirškime, kaip keičiasi ir politinė aplinka aplinkybės yra ne. Dar nepamirškime, kad ginčių sprendimo mechanizmas turi būti atsargiai naudojamas. Irano prezidentas Rohani visai neseniai sukritikavo e, šio instrumento panaudojimą, jo manimu tai netitinka 36 e, straipsnio JCPUA, kadangi JAV pasitraukė. Na, svarbiausia, ko gero būtų išvengti meduolio ir lasdos politikos e, ir iš, už, išvengti JCPUA pažeidimų. Galbūt kol kas tuo apsiribosiu. Uh, Aš e, norėčiau išgirsti ir kolegų e, komentarų. Pats esu buvęs Lenkijos ambasadoriumi yra ne prieš 20 metų, man dėl to šis klausimas labai įdomus. Na ir dabar mm, norėčiau išgirsti ir mūsų prelegentų nuomonę šiuo klausimu. Ačiū gerbiamam vicepirmininkui. Dabar žodis Bruno Šolt iš EIVT dėl ES planuojamų veiksmų e, pagal JCPOA. Ačiū. Ačiū ponui Sarius Volski už trumpą situacijos pristatymą, už tai, kad pabrėžiate, e, kokia pažeidžiama yra ši situacija susidariusi dabar su JCPOA. pasakysiu, kad ES ir vyriausiasis įgaliotinis yra pasirengę daryti viską, kas įmanoma, kad būtų išsaugotas jo CPUA susitarimas. Ir čia, aišku, daug diplomatinio darbo tai pareikalaus ir jau reikalauja. Na, bet pradėsiu galbūt nuo šios sesijos pagrindinio klausimo Tai būtų NPT saugiklių susitarimas, papildomas protokolas ir po to pereisiu prie JCPOA. Kas dėl Irano įsipareigojimų, tai Iranas pasirašė išsamų e, saugiklių susitarimą e, pagal IEA režimą. Dar 2003 metais buvo papildomas protokolas pasirašytas. E, čia suteikiama platesnė prieiga prie e, brandolinės medžiagos, atitinkamų objektų. Tartautinė energijos agentūra per dvi valandas dabar gali gauti prieigą prie tokių objektų, tai būtų civiliniai ir, ir kariniai objektai. Tačiau 2003 metais e, Iranas to papildomo protokolo neratifikavo, tik tai 2015 metais tai buvo padaryta pagal JCPOA įsipareigojimus. Iranas įsipareigojo laikinai laikyti tą, taikyti tiksliau tą protokolą. Taigi dabar jeigu nebeturėsime JCPOA, tai nebeturėsime ir tų papildomų prieigos teisų pagal papildomą protokolą. Ir tai būtų labai gaila. Na, o kas dėl Irano atitikties vertinimo įsipareigojimams? Čia, aišku, mes priklausome nuo IEA, Tartautinės energijos agentūros. E, ji turi didelę kompetenciją šioje srityje, jau 60 metų dirba ir štai 2003 metais ji pateikė pirmosius vertinimus, o štai 2015 metais jį įgyvendina saugiklių įgyvendinimą ir papildomą protokolą. 2015 metų IE pranešimas buvo labai vienareikšmiškas. Buvo įvertinti ir patikrinti visi reikalingi objektai. E, šie, šios ataskaitos yra viešos ir prieinamos IEA svetainėje. Iranas pagal papildomą protokolą, saugiklių sustarimą ir MPT laikosi visų savo prisimtų įsipareigojimų įsipareigojimų. Na, o pagal JCPOA situacija šiek tiek kitokia yra. Kaip JCPOA šalis Iranas e, prisėmęs įpareigojimų nenuklysti nuo DMPT. Ir tai buvo padaryta mainais už sankcijų panaikinimą. E, visi puikiai žinome, kad 12 metų vyko dėrybos, E, jungtinių tautų rezoliucija buvo parengta šiuo klausimu ir patvirtinta. Iranas pagal susitarimą du trešdalius e, centrifugų turėjo išmontuoti 90 e, procentų savo brandolinių pajėgumų turėjo sumažinti, 75 procentai sumažinti sodrinimo pajėgumus. Iranas gegužės mėnesį paskelbė, kad uh, jie sugrįž prie savo ankstesnių įsipareigojimų, nes sankcijų panaikinimas uh, didelės naudos netnešė, tai tas vadinamas less for less požiūris. Nuo 19 metų Liepos keturi e, etapai buvo brandolinio ginklo mažinimo uh, įgyvendinti atsargų sodrinimo, mokslinių tyrimų, centrifugų e, srityje ir taip pat toliau uranas buvo pradėtas sodrinti pažeminiuose įrenginiuose. 2010 m. sausį Iranas paskelbė, kad pradės penktąjį etapą įsipareigojimų atsisakymo. Iranas e, paskelbė, kad jam nebegalioja jo CPOA ribos ir taip pat ypač centrifugų srityje. Mes nuolat dirbame su IEA, vertiname tuos, vertiname tuos etapus, uh, Kol kas bent jau, kiek žinome, tas penktas etapas nėra įgyvendintas. Iranui bent jau tas penktasis etapas įpareigojimo atsisakymo būtų svarbiausias. Tai aišku gerai, nepaisant to, kad tie penki etapai yra labai neraminantys žingsniai ankstesnė vyriausiai galiotinė ir dabartinis vyriausias įgaliotinis e, nekarta išreiškė savo susirūpinimą. E, dėl to lesforles e, požiūrio labai svarbu yra išlaikyti JCPOA, nes šios nuostatos susijusios su e, prieiga, kaip jau sakiau, čia papildomas protokolas yra, e, plutonių čia klausimas svarbus. Na ir dar Iranas paskelbė, IEA patvirtino, kad e, ir toliau jie bendradarbiaus su IEA ir suteiks jiems prieigą. Taigi, JCPOA kaip ir vis dar numato prieigą IEA prie objektų. Šiais metais, e, kaip žinia, padidėjo regione įtampa Prancūzijos, Vokietijos ir Junktinės karalystės e, bendru sutarimu buvo pradėtas ginčių sprendimo mechanizmas dėl tų etapų, kuriais Iranas mažina savo įsipareigojimus. Pradėjai paleidus ginčių sprendimo mechanizmą, akivaizdu, kad siekiama yra išspręsti šį konfliktą, nepaisant to, kad viešumoje dažnai tai vertinama kaip konflikto eskalavimas. Vyriausias įgaliotinis, taip pat ir EIVT, susisiekė e, su JCPOA šalimis. Neseniai buvo nuvykta į Iraną su Kinija, su e, kitais partneriais diskutuota ir nuspręsta, kad reikia daugiau laiko. Ir tas DRM procesas buvo pratestas. Šiuo etapu vyksta ekspertų diskusijos dėl brandolinio susirūpinimo, bei taip pat dėl JAV pasitraukimo ir dėl sankcijų. Iranui, kaip žinia, sankcijų panaikinimas turi būti ekonomiškai naudingas. Taigi, šiuo metu bendrosios komisijos išvados yra konfidencialios ir ko gero jau e, greitai susirinks e, bendroji komisija į naują posėdį. Ir e, kaip jau girdėjote, vyriausias įgaliojotinis daro viską, kas įmanoma, kad būtų susitarimas išlaikytas. Ačiū. Na, o dabar žodis ponui Adnan Tabatabai. Mes norėtume jūsų požiūrį išgirsti dėl JCPOA ateities ir galimų pasiekmių JCPOA žlugimo e, regioniniam, europiniam ir apskritai pasauliniam saugumui. Ačiū pirmininkė, man didžiulė garbė vėl atvykti į Bruselį. Aš turėčiau pakalbėti apie tai, kaip sukoordinuoti Irano veiksmus e, urano e, sodrinimo srityje. Yra šiokio tokio nuovargio, galvojant apie GSPO sutartį. Tačiau kaip ten bebūtų, šitie saugikliai turi būti išsaugomi, taikomi toliau ir aš manau, kad tai yra įmanoma padaryti. Kad geriau, geriau suprastumėme, kaip e, Iranas pats vertina savo urano programą. Iranui tai yra nacionalinio prestižo klausimas ir tarptautinio pripažinimo klausimas. To negalime pasakyti apie kai kurių kitų ES valstybių brandolinės programas. Todėl reikėtų turėti matyti, reikėtų matyti vieną ramčią, tai yra mokslinė pažanga ir tą brandolinę programą kaip mokslinės brandos pažangos išraiška. Taigi Irano Politikai mano, kad pažanga moksle yra labai svarbi šaliai, kuri yra tiesiog apsupta nepalangių jėgų, kuri patiria sankcijas ir taip toliau. Anksčiau buvo kalbėta apie tai, kad atominė, atomo pritaikymo programos gali būti naudingos e, civilinėms reikmėms, tą patį teikia ir e, Iranas. Tai buvo kalbama jau prieš 17-18 metų. Iranas teikdavo, kad šita programa patenka į NPT kontekstą, tačiau tuos e, Irano argumentus ne visi praeimė kaip užgina pinigą. Be to reikėtų suprasti, kad e, Irane e, ir e, politikai, ir vyriausieji dvasininkijos vadovai mm, priima tuos prieštat, priekaištus kaip kišimasi į islamo valstybės teisinius pagrindus. prieš GSPO tiesiog buvo stengiamasi, kad Irane apskritai ir uranas nebūtų sodrinamas. Ir tačiau visą tai susiduria su mano minėtomis Irano nuostatomis dėl valstybės prestižo, dėl siekio nebūti izoliuotai, spaudžiamai ir taip toliau. O po to šitas e, e, e, urano sodrinimo klausimas tapo nuolatinis įvairiuose forumuose. Visuomet buvo atkiamas dėmesys į artimųjų rytų geopolitinę svarbą Taip pat e, buvo numatytos e, sankcijos, o Iranas tiesiog pasinaudojo e, šituo brandoliniu, brandolinė programa kaip savo ruošto atgrasimo priemonė. Gal kai kuriais atvejais ir buvo tam tikro dviprasmiškumo, tačiau mano nuomonė nura, Iranas vykdo būtent e, brandulinę programą, nebūtinai civiliniams tikslams. Pirmiausia, labai svarbu išvengti Irano atominės bombos Ir dabar mes patenkame į tam tikrą pus, e, kryškelę, kadangi gali būti suorganizuotas išpolis į, į Izraelio arba Irano e, urano sodrinimo teritorijas ir todėl Iranas turi visuomet savo kortą, kuri tiesiog leidžia jam atsispirti išoriai. Sankcijų režimas veikęs iki visai neseniai turėjo tam tikrą ekonominį poveikį, tačiau kita vertus buvo pasiekta tik tai tiek, kad Iranas įsipareigojo nulinio sodrinimo tikslo laikytis ir būtent tai leido Iranui grįžti prie dėrybų stalo. Šiandien puikiai suprantame, kad Iranas yra spaudžiamas, ypač iš JAV, o Iranas ginasi dviem kryptimis. Regione eskaluodamas e, padėtį Persų įlankoje, taip pat grasindamas JAV sąjungininkams. Reikia suprasti, kad jeigu Iranas norėtų išstoti iš GSPO, tai jis turėtų tai vadyti dabar to safeguard it despite the five steps that were already mentioned. The most important point in my view is that the inspectors of the IAEA e are not ousted from Iran yet. The inspection regime is e, e, patikrų sistema ir toliau veikia, yra stebima, stebimi Irano veiksmai. Ginčių sprendimo mechanizmas numato ginčių sprendimą kaip tokį o tai reiškia, kad e, turėtų vykti ne tik tai ginčiai, bet yra siekiame, kad galiausiai tas ginčas būtų išspręstas. Tas sprendimas galėtų paskatinti Iraną su, su, sumažinti Irano įsipareigojimus pagal JCPOA. Ir, žinoma, reikėtų per šitą sistemą leisti Iranui e, suprasti, kad tai yra naudinga ir jam pačiam. Grįžtant prie regioninio saugumo, galite ir kitaip manyti šiuo klausimu, tačiau aš manau, kad regiono saugumui Iranas yra labai svarbus. Ir galiausiai mes kalbėjome apie EI 3. Alongside the High Representative, traveling to Tehran and showing clearly a united front. Apie naujas iniciatyvas e, ir iš tikrai reikia suvienyti pajėgas Europai prieš JAV ir tai galbūt e, būtų politinis signalas pačiam Iranui, kad ES vieningai nori jam padėti. Ačiū už jūsų pasisakymus. Dabar ponui Mikseriu iš SND suteikiu žodį. Sorry. Thank you, Madam Chair. Uh... Ačiū. Norėčiau paklausti keletos dalykų. Grįžtant prie ankstesnio mūsų darbuotojas klausimo, norėčiau priminti, kad prieš pasirašant e, JSPOA. Kai kas e, tuo metu Iraną vadino kaip kylančią e, brandolinę jėgą. Tiesiog Iranas tuomet pradėjo teikinėti kontraargumentus, kad šita sutartis esanti trumpalaikė, nežinia, kas atsitiks po 10-15 metų. Taigi, kokios šitos tai perspektyvos ilgesnių laikotarpių? Kaip Jūs manote, jeigu sužlugtų šita sutartis, paveiktų galimybę kažkaip tai e, e kontroliuoti Iraną? Ir kaip e, JAV, Rusijos, e, europinis matymas galėtų būti suderintas tarpusavėje ir kaip tai atsispindėtų Irano brandolinėms užmačioms. Vienas iš mūsų e, prelegentų kalbėjo anksčiau, kad e, yra skirtumų vertinant e, Irano tarptautinę grėsmę neplatinimo kontekste. Rusija pateikė savo vertinimą, ar jūs su juo sutinkate? Ir dar vienas iš prelegentų kalbėjo, kad Europoje viešajame diskurse sutelkiamas dėmesys tik tai į GSPOA išsaugojimą kaip į vieną didžiausių ES dėrybinių sėkmių. Gal reikėtų sutelkti daugiau dėmesio į, į tą priežiūros tikrinimo mechanizmą, pagal kurį būtų vertinamas Irano pastangos laikytis NPO sutartį, NPT sutarties nuostatų. Ar jūs sutinkate, kad norėdami išsaugoti sutartį turėtume kiek kitaip pažvelgti į šitą klausimą diskusijos diskurse Europoje. Bišner, šalių vardu. Ačiū. Ačiū už jūsų pasisakymus. Girdėjome apie urano sodrinimo procesus, tačiau Reikia pakalbėti ir apie tai, kodėl Irane atsiranda papildomų problemų. Irane revoliucinės pajėgos Ajatola pasisakė prieš sutartį, o vyriausybė vis dėlto pasiekė savo, pažadėdama, kad atsisakius sankcijų, atšaukus sankcijas, gyventojai pradės gyventi geriau. Europa tiesiog e, pakluso JAV grasinimams ir pritarė sankcijoms. Todėl svarbiausias dalykas yra štai koks. Jeigu mes galėtume daugumą įtikinti Irane laikyti sutarties nuostatų, tai Iš savo pusės mes turėtume sudaryti sąlygas atsisakyti sankcijų. Irano užsienio reikalų ministras ir kiti Irano valdžios atstovai visada kartojo, kad ES yra finansinė priemonė, kuri vis dėlto leidžia ribotą prekybą su Iranu prekybos apimtys yra per mažos, kad būtų galima, pavyzdžiui, suteikti galimybę eksportuoti naftą. O nafta yra vienas iš pagrindinių valstybės biudžeto pajamų šaltinių. Todėl, jeigu mes norime ko nors pasiekti, tai turime diskutuoti apie brandolinės technikas, tačiau iš esmės nieko nepadės. Politiškai vertinant, reikėtų siekti atšaukti sankcijas, jeigu apskritai ko nors norime pasiekti. Guo vardu Uolas. Ačiū. Tiesiog norėčiau kreiptis jėgų pranešėjus. Prieš jums pasirodant salėje aš pateikiau klausimą ponui Hips. Aš paklausiu, Europa tikrai yra beviltiškoje situacijoje ir tiesiog negalės nieko padaryti dėl JSPOA, turint omenyje JAV poziciją ir kad ES niekaip nepavyks atšaukti sankcijų Iranui. Kart klausiu ir jūsų, ar Europa gali kreiptis į pagrindinės šalis ir pasakyti, kad e, JAV pozicija net neš taikos, kurios siekia europiečiai. Ar jūs nemanote, kad ES turėtų turėti drąsos išsakyti savo aiškę poziciją, nebūtinai palaikančią JAV poziciją. Ir tik tai taip galbūt būtų grįžtama prie darybų stalo. Užtrevičius, Renew Europe. Thank you, madam have a bit opposite view. Sometimes. Uh... Ekonominės sankcijos kartais yra privalomos, neišvengiamos, siekiant sustabdyti tam tikrą šalies įdingą elgesį, šiuo atveju urano sodrinimo srityje ir galbūt net brandolinio ginklo kūrimo procesų metu o tai regiono valstybėms, net ir pasaulio mastu yra didelis iššūkis. Tam tikrą prasme, ekonominių sankcijų politika gali atgrasyti Iraną nuo tolesnių urano sodrinimo mm, užmojų Tai, žinoma, apkarpytų ir Irano finansinius išteklius, kurie reikalingi šitai programai. Bet to Iranas yra pakankamai pažengęs gamin, įgyvendinamas e, raketų kūrimo programas. Irano e, raketų gamybos įmonės gabina teroristinėms organizacijoms tokias raketas, tokioms kaip e, Hezbollah, ir tos raketos gali būti nukreipiamos prieš Izraelį. Ir šitos sistemos yra pakankamai pažangios. Ir dedama dar daugiau pastangų siekiant e, sukurti dar išmanesnės e, raketas ateityje. Todėl gal reikėtų matyti šiuos procesus bendrame kontekste su Irano pastangomis sodrinti uraną. Manyčiau, kad tai turėtų būti suvokiamas kaip papildomas grėsmės veiksmys. veiksnys. Pitas, PPO, EPP. Ačiū. Dėkoju pranešėjams už labai įdomią, svarbę informaciją. Ne pirmas kartas mes aptarnėjime šiuo klausimu. Aš skaitau visus patvirtintus dokumentus, o praėjusiais e, metais buvo pristatyti labai svarbus išorės ir gynybos politikos dokumentai. Norėčiau paklausti, ar tai, ką mes patvirtome Strasbūrė, cituoju, paraginti vyriausiąją įgaliotinę pasinaudoti visomis turimomis politinėmis ir diplomatinėmis priemonėmis, kad būtų išsaugota GCPOA ir sutartis, kuri neleidžia kurti brandolinio ginklo ir kad ES išnaudotų visus diplomatinius kanalus ir sutelktų savo pajėgas kartu su kitomis tarnybomis bei šalimis. Taigi vyriausioji įgaliotinė su kitomis šalimis gali imtis dialogo su kitomis šalimis, apie tai yra kalbama šioje rezoliucijoje. Tačiau, kaip ir kiti kolegos, aš klausiu, ar tai vienintelė galimybė, vienintelis kelias rasti sprendimą nes yra kalbama apie sankcijų atšaukimą ir taip toliau. Tačiau tai, ką mes patvirtume Strasbūrė, ar iš tikrųjų turi būti pirmenybinis dalykas. Dėkoju už jūsų pasisakymus. Aš išklausiau šiandien labai daug įdomių minčių. Ties... Daug kas bandė priminti, kad Iranas nori būti traktuojamas kaip eilinė valstybė, nenori būti diskriminuojamas. Tačiau iš kai kurių pasisakymų kyla klausimų, ar tikrai Iranas nori būti paprasta eilinė valstybė, o ne eksportuoti savo revoliuciją ir teroristinės grupės. Taigi dabar čia kaip ir egzistuoja toks, tokia prieštara. Norėčiau išgirsti, ką apie tai mano mūsų kalbėtojai šiandien. Ačiū už suteiktą žodį, ačiū už klausimus. Pabandysiu pirmiausia pradėti nuo bendrosios pastabos, e, po to jau prie konkretesnių dalykų. Pirmiausia, kodėl JCPOA? Tai pirmiausia, reikia pasakyti, kad tai yra brandolinis susitarimas su sankcijomis, tai nėra susitarimas regioniniam stabilumui, tuo metu buvo priimtas sprendimas dėl įgyvendinamumo ir dėl labai tvirto brandolinio susitarimo. Pasižiūrėkime dabar į visus priedus. Tai yra labai detalus, konkretus susitarimas. Čia kalbama apie prieigą, kontrolę. Taip, Iranas yra pasakęs, kad jie bombos nenori e, pagaminti Mes tai priemėme domin, bet tuo pat metu e, numatėme tvirtą patikrinimų e, režimą tvarką. JCPOA e, dalyviai mainais už tai įsipareigojo panaikinti sankcijas. ES savo ruoštų tai ir padarė. ES savo sankcijas panaikino pagal JCPOA, tai kas numatyta JCPOA. Kai kurios sankcijos e, galbūt liko, bet tai numatyta JCPOA. Ir mes naujų sankcijų nenumatėme. Tačiau vienas, viena iš JCPOA dalyvių po rinkimų dėl tam tikrų priežasčių nusprendė pasitraukti iš šio susitarimo. Mes labai apgailėstaujame dėl to e, susitarimo, dėl pasitraukimo tiksliau nes e, mes manome, kad su JCPOA ir su visais jos, jo dalyviais regionas būtų saugesniu. Tačiau sankcijos, kaip jau sakiau, e, buvo dar kartą įvestos iš JAV su e, poveikiu ir už Irano ribų. Dabar mes savo sankcijas savo ruoštų panaikiname, negalime sakyti, ką įmonės turėtų daryti. Pačios įmonės e, turi paskaičiuoti riziką ir ko gero jos atsižvelgs į JAV sankcijas. Mes suprantame, kad tai turi poveikio. Mes e, galvojame apie galimą e, teigiamą sankcijų panaikinimo poveikį Svarbu yra pabrėžti, kad ES savo įsipareigojimų laikosi. Ir čia taryba gali tik tai tiek padaryti, ji priekybos paskatinti negali, niekaip priversti įmonių negali prekiauti. Na, o kaip dabar e, paskatinti priekybą? Nepamirškime, kad sankcijos turi e, poveikio ir už Irano ribų. Pavyzdžiui, humanitarinės priekybos srityje galbūt galima išvelgti pokyčių. Na, o kas dėl JCPOA poveikio ir brandolinio neplatinimo, tiksliau brandolinio platinimo pavojaus. Kai JCPUA 15 metais buvo pasirašyta, buvo įvertinta, kad po dviejų mėnesių situacija pasikeis. Trumpas laikotarpis buvo numatytas. Tačiau, kaip jau sakiau, Iranas trejus metus, per trejus metus įgyvendino savo įsipareigojimus, taigi tas lūžio momentas net vėliau negu po metų atėjo. Ir Iranas ėmėsi tam tikrų žingsnių. Tas lūžio momentas, be to susijęs su techniniais dalykais, dar vertinama, kad tai gali trukti vienerius metus. Kas dėl balistinių raketų, šis klausimas beje buvo iškeltas. E, tai buvo aptarta saugumo tarybos rezoliucijoje. Mūsų manimu, JCPOA tinkamai veikiant su visais dalyviais, su visomis valstybėmis, tokia rizika būtų sumažinta. Nes jeigu, pavyzdžiui, e, nebūtų tų brandolinių galvučių, tai nebūtų ir brandolinių raketų. Labai paprasta viskas. Būtent todėl Mes visada sakėme, kad e, Iranas laikėsi įsipareigojimų, tai reiškia, kad jo CPUA tinkamai veikia tos trejus metus. Na, štai dabar e, vyriausiojo įgaliotinio vaidmuo čia svarbus. Šių metų pradžioje matėme e, regione įvykių eskalavimą. E, generolas Suleimani buvo nužudytas, po to raketos buvo paleistos, buvo taryba sušaukta, buvo gautas įgaliojimas nuvykti į regioną, atkurti pasitikėjimą, įgyvendyti tam tikrus žingsnius, etapus ir vyriausiai galiotinio kelionė į Teheraną buvo tos platesnės misijos dalis. Jis beje ir toliau šiuo klausimu dirba. Dėl Josepaua e, jis aiškiai pasakė, kad po E3 pradžios jie visada pasisakė už Josepaua išsaugojimą. Tai štoks būtų dabar šis etapas. Viena vertus mus neramina E3 tos naujienos ir reikia pasižiūrėti, koks būtų poveikis ekonominių lygių dabar Irano strategijos pasikeitimo. Tai tiek. Dabar penkioms paskutiniams minutėms ponui tapatai žodis. Ačiū už klausimus. Pone Mikseri. Jūs kalbėjote apie proveržį, apie saulėlydį. Aš galiu Jums tik tai pasakyti, kad jeigu tai bus išspręsta, tai bus kas nors kita visą laiką nauji argumentai pasitelkiami čia. Kas dėl saulėlydžių, tai Irano ministras visada sakė, kad jį palaiko vietos institucijos. Na ir manau, kad e, tas pavojus, kad Iranas taps brandolinė valstybė, gali būti išspręstas tik tai įsiklausus į Irano argumentus. Aš nemanau, kad reikėtų taip pervadinti sėkmės istoriją. Aš sakyčiau, tiesiog reikėtų dirbti su techninėmis detalėmis čia. Pone Vikner, jūs kalbėjote apie vidinės dimensijas. Revoliucijos sargai nebuvo JCPOA priešai. Ne, tiesiog po JCPOA pasirašymo uh, iškilo kaip ir varžybos dėl to, kam tai bus naudinga. Niekada nebuvo diskutuojama dėl to, ar JCPA būtų naudinga ar ne, na bent jau jėgos struktūrose Islamo Respublikos. Taigi tie dabar Irane, kurie už JCPOA, turėtų sakyti vis dėlto ar propaguoti šį sustarimą kaip gerą sustarimą. Uh, Pone Volis, jūs kalbėjote apie paradigmos pasikeitimą. Europai reikalinga jos pačios strateginė autonomija tokiais e, globaliniais klausimais ir aš dėja bijau, kad tam prireiks ne vienos kartos politinių lyderių. Transatlantiniai ryšiai yra tvirti ir e, kai tik tai iškyla kažkokios tai uh, E, įtampas, visą laiką pasitelkiamas transatlantinis e, argumentas. JAV irgi visada tą argumentą naudoja. Ir dėja, tas JAV spaudimas europiečiams e, sėkmingai veikia. Aš dėja sakyčiau, kad ta paradigma pasikeis tik tai pasikeitus politiniai kartai. Kitas klausimas pono Auštrevičiaus buvo. Sankcijos E, elgesiui pakeisti. Taip, e, elgesys pasikeitė Irano, tačiau čia sakyčiau, kad elgesio pokyčiai didžiausi ne Irane, o Europoje ar kitur, tai, nes pats Iranas niekaip nepakeitė savo veiksmų tie kiti primetę sankciją savo elgesį pakeitė, būtent todėl konkrečių pokyčių čia ir nematome. Na, o dabar dėl vyriausiojo galiotinio apsilankimo. Ar to pakanka? Aš manau, kad dabar reikia atkurti pasitikėjimą. Man labai nepatinka, kad taip vyksta, bet dabar e, Iranas turi pamatyti, kad ES yra vieninga šiuo klausimu ir kad JCPOA e, laikosi vieningos pozicijos, E3 ir vyriausias įgaliotinis vieningi. Vienintelis aukšto rango pareigūnas, europietis, e, visada per pastarosius dviejus metus buvo uh, vyriausias įgaliotinis. Aš niekada nemačiau ir negirdėjau nacionalinių politikų ar prancūzų ar vokiečių išreiškiančių savo pozicijas. Visą laiką tai darė Federika Mogherini. Ačiū. Ačiū mūsų kalbėtojams. Dabar siūlyčiau pabaigti šį darbo tvarkės klausimą nagrinėti. Ir už kelių minučių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 klausimas Bien. Um, passons donc euh, au point de l'ordre du jour. Siūlau perėti prie kito darbo tvarkės uh, klausimo. Diskusijos uh, dėl brandolinio nusiginklavimo Korejos pusėsalyje. Norėčiau pasveikinti mūsų uh, kalbėtojus, dr. Ramon Pačeko Pardo, KFVB Korejos katedros vedėjas jis yra. Taip pat kitas svečias Japonijos, Korejos, Naujosios Zelandijos e, skiriaus vedėjas EIVT. Koreja, Šiaurės Koreja paspartino savo brandolinės e, e, programos gyvenimą. Buvo brandoliniai bandymai e, įgyvendinti ir po to ši šalis atsisakė savo brandolinės veiklos. Rezoliucija jungtinių tautų yra numačiusi sankcijas, kuriamis siekiama užkirsti kelią brandoliniai programai. JAV, Japonija, Europos Sąjunga atskirai dar savo sankcijas pritaikė Korejai, Piet, Šiaurės Korejai, tam, kad ji laikytųsi savo e, tarptautinių įsipareigomų. E, pietų e, Korejos prezidentas pasirinko sutaikinimo požiūrį ir bando santykius normalizuoti tarp e, šių dviejų valstybių. 2018 metais myko, vyko JAV ir Šiaurės Korejos e, valstybių vadovų e, susitikimas Singapūrė. Buvo susitarta dėl brandolinio nusiginklavimo šiame pusėsalyje, tačiau dėja šis procesas nepavyko. Kim Jong-unas po Stokholmo nesėkmės pareiškė, kad e, Šiaurės Korėja nėra pasirengusi e, nutraukti brandolinės programos, tačiau nepaisant to yra pasirengusi dėrėti su JAV. Tolesni veiksmai priklausys nuo JAV. JAV e, atrodo dabar sukasi į ramio vandenino ir Rytų Azijos regioną. Europos Sąjungos vaidmuo čia yra ribotas. Europa neturi nei sąjungininkų, nei e, bazių Rytų Azijoje, infrastruktūrų ir ginklų išmontavimas Šiaurės Korejoje būtų techniškai ir finansiškai labai sudėtingas. JAF ir Šiaurės Koreja šiuos procesus, šį procesą toliau tęs, na, o ES galėtų teikti savo e, techninę ir logistinę e, pagalbą. bei finansinę pagalbą. Taigi ES gali turėti atitinkamą vaidmenį savo diplomatinės žinias panaudoti bei pasitarnauti kaip tarpininkai tarp JAV, Šiaurės Korejos ir kitų suinteresuotų šalių. Dabar žodį suteiksiu ponui Pačeko Pardo tam, kad jis pristatytų savo vertinimą dėl JAV ir Šiaurės Korejos darybų atnaujinimo, dėl realaus brandolinio nusiginklavimo pietų, e, tiksliau Korejos pusėsario. O po to žodį suteiksiu ponui Brenda. Ačiū, kad pakvietėte. Aš pakalbėsiu apie Šiaurės Korejos ir apskritai Korejos pusėsalio brandolinio ginklo atsisakymo galimybės. Prieš tai priminsiu, kodėl Šiaurės kurie vykdo e, brandolinio ginklo programą ir koks ES požiūris į tai. Mes visada raginome, skatinome Šiaurės Koreją imtis žingsnių, kurie vestų į atominio ginklo atsisakymą. Tai yra nieko naujo nesakantį situaciją. Viskas prasidėjo nuo 96 metų, kai Šiaurės Koreja išstojo iš NPT ir pradėjo kurti arba įgyvendinti savarankišką e, branduolinio ginklo kūrimo programą. Po to aš pakalbėsiu apie šito ginklo atsisakymo e, perspektyvas apskritai šiame pusėsarėje. Tačiau kita vertus šitie procesai e, truks pakankamai ilgai ir ko gero nepakaks nei vienos, nei dviejų Junktinių e, Amerikos valstybių prezidentūros kadencijų. Žinoma, tokios programos turi visuomet e, atgrasimo tikslą Dažnai tokios programos nesulaukdavo pakankamo dėmesio iš tarptautinės bendruomonės. Šiaurės Koreja deklaravo, kad jai tokia programa yra reikalinga, jeigu iškilstų grėtmė, jeigu, pavyzdžiui, iš E, pietų Korejos arba iš Amerikos e, atsirastų užmačių, užmačių prieš Šiaurės Koreją. Tačiau reikia turėti omenyje, kad yra tam tikra trintis e, ir konkurencija tarp Šiaurės ir Pietų Korejos. Šiaurės Korejai reikia bandolinio ginklo, kad jinai būtų pripažinta kaip lygiai vertė tarptautinių diskurso veikėja. Be to, Šiaurės Koreja turi ir platinimo technologijas, ir e, bradalinio ginklo kūrimo technologijas, ir kitas, kit, kitų galimybių. Kimirsunas, po to jo sūnus, dabar jo anukas perėmė tą misiją tiesiog tęsti senelio e, pagrindinės idėjos įgyvendinimą, tai yra brandulinės programos įgyvendinimą. Kodėl, mano manimu, Šiaurės Koreja yra didžiausia NPT grėsmė? tokiamis, tokiamis valstybėmis kaip Iranas, Sirija, Egiptas, Libija ir kitomis valstybėmis Šiaurės Koreja dalinosi savo patirtimi, taip pat brandolinių technologijų mokslininkai lankėsi, pavyzdžiui, Irano e, atitinkamuose brandolinio ginklo gamybos teritorijose, pastatuose ir taip toliau. Mes e, čia susidurime su valstybei taikomų nuoseklių plačių sankcijų sistema, tačiau šita šalis kažkaip tai išgyvena ir ekonomiškai, ir politiškai. Be to, Šiaurės Koreja parodė kitoms valstybėms pavyzdį, kaip įgyveninti tokias brandolinio ginklo kūrimo programas. Jeigu ta programa būtų nepasisekusi, tai tada būtų mm, rodomas e, nekoks pavyzdys kitoms panašioms valstybėms. Kai pasirašomas toktai susitarimas, tai reikia turėti omenyje Europos Sąjungai ir kitoms valstybėms, kad reikia raginti Šiaurės Koreją prisijungti prie NPT. Ir e, jeigu, pavyzdžiui, Šiaurės Koreja nesilaikytų NPT nuostatų, tai jinai turėtų iš tos sutarties išstoti. Tačiau Šiaurės Korejai tai visiškai nesvarbu ir reikia prisiminti, kad jau keli, keliari metai vyksta ES ir Šiaurės Korejos dėrybos, dialogas, kurio metu ES gali išreikšti savo nuomonę Šiaurės Korejai, kodėl ji turėtų prisijungti prie NPT. Tai reiškia, kad taip tiesiogiai išgirdamas ES balsas ir jisai girdamas ir kitų partnerių. Diplomatiniais kanalais šita nuostata patenka ir į kitas organizacijas, brandolinio ginklo neplatinimo konsorciumui ir taip toliau. Ir šitos agentūros gali gauti daugiau paramos iš ES, jeigu jos parodo, kad turi galimybių kažkaip veikti procesus Šiaurės Korejoje. Jeigu Koreja savarankiškai nesiims vykdyti įsipareigojimų, tai ir toliau daug valstybių, institucijų, organizacijų turės tęsti spaudimą Šiaurės Korejai. Diplomatiniais kanalais yra daromas spaudimas, bet to jav vyksiantys šių metų pabaigoje rinkimai sustiprins jav diplomatinės pastangas. Bet to dabartinis Šiaurės Korejos prezidentas, kuris dar vykdys savo pareigas bent jau dviejus metus, taip pat padeda ES įgyvendinti ir skleisti informaciją apie jos politiką. Labai svarbu šitą savoką denuklearizacija. ES turėtų numatyti techninę paramą. Yra valstybių, kurios kreipiasi į JAV, pavyzdžiui, Prancūzija, ir pasiūlė techninę pagalbą, kad būtų galima demaskuoti Šiaurės Korejos brandolinio ginklo kūrimo e, laboratorijas centrus. Tai iš tikrųjų labai naudinga valstybėms narėms, labai svarbu dalyvauti įvairiose tarptautinėse organizacijose, siūsti savo inspektorius į Šiaurės Koreją. Bet to reikėtų numatyti ir paskatų Šiaurės Korejai paramą, ekonominę paramą. Jeigu ES yra klausima tarti savo žodį, įnešti savo indėlį, tai jis turi tą padaryti. Kitas dalykas, kaip pasielgti su Šiaurės Korejos e, brandolinės ginkluotės e, pajėgumais. Tai žinoma, e, Šiaurės Koreja visuomet pasakys, kad šitie pajėgumai bus naudojami civiliniams tikslams. Galiausiai tas pats klausimas, ar mes galime pasiekti, kad Šiaurės Koreja bus de nuklearizuota. Manyčiau, kad artimiausiais metais to pasiekti nepavyks, tačiau manau, kad JAV ir Šiaurės Korejos susitarimas vis dėlto yra realus. Jame bus e, suformuluoti Šiaurės Korejos įsipareigojimai denuklearizuoti savo programas ir tarpinės žingsnis galėtų būti e, brandolinių programų sustabdymas palaipsniui, pateikiant Šiaurės Korejai tam tikrų pasiūlymų paskatų paketą. Dėkuoju. Panas Bren. Dėkoju. Uh, Gerbiama pirmininkė, gerbėmieji parlamento nariai, norėčiau EIVT požiūrį šiuo klausimu pristatyti. Kaip žinia, ES 16 metų globali strategija e, pripažinta, kad šiandieninėme kompleksiškame pasaulyje e, poveikiai viename regione, įvykiai viename regione e, veikia kitus regionus. Ir štai, pavyzdžiui, mažiausiai 40 procentų JAV visos priekybos e, yra e, pietų Kinijos jūroje. Na, o dabar DPRK yra kritinis vadinamas įsipareigojimas. Šios, ši politika numato spaudimą ir sankcijas, jungtinių tausų sankcijas bei ES sankcijas per atvirus komunikacijos kanalus. Kritinių įsipareigojimų politika nėra savalaikis tikslas, ją siekiama e, atsisakyti masinio naikinimo ginklų. DPRK e, Šiaurės Korejoje. Mes norime, kad nusiginklavimas apimtų ir balistinių e, raketų programą Šiaurės Korejoje. Šiaurės Korejoje Korejos nusiginklavimo tikslas būtų sumažinti įtampą regione, bei taip pat išplėsti neplatinimo e, režimą pasaulyje. Mes taip pat norėtume pagerinti žmogaus teisų situaciją šioje šalyje. Europos Sąjunga mano, kad e, Šiaurės Korejos brandolinės programos sprendimas gali būti tik demokratinis. Tai reiškia, kad dėrybos čia labai svarbios. Pirmiausia, tai būtų dėrybos tarp JAF ir Šiaurės Korejos. Norėčiau tik tai pasakyti, kad mes e, šia, pietų e, Korejos pastangos labai vertiname dėl e, suartėjimo tarp šių dviejų valstybių jeigu ne, nebūtų jokio progreso brandolinio nusiginklavimo srityje, kas dėja vyksta. Sankcijos turi būti išlaikytos tam, kad būtų e, parengtas palanki dirba diplomatiniam sprendimui. Mes tokios nuomonės laikomės. Europos Sąjunga sklandžiai perkelė e, ir patvirtino jungtinių tautų rezoliucijas, bei taip pat dar be to ir atskiras ES sankcijas pritaikė. O tai, kaip žinia, Afrikoje, Azijoje ir Latinų Amerikoje poveikio turėjo. Dabar, kai daromas spaudimas per sankcijas, jau tai aptariau, o kaip yra su komunikacijos kanalais. Kaip jau sakiau, šiuo metu šiame etape politinis dialogas neegzistuoja bent jau dabar valstybės narės nesutarė dėl politinio dialogo atnaujinimo tam reikalingas konsensusas, o tas konsensusas tarp valstybių narių kol kas neegzistuoja. Tačiau kai kurios valstybės narės Šiaurės Korejoje, Pchenjanė turi atstovybės, pavyzdžiui, Bulgarija, Čekija, Lenkija, Rumunija, Vokietija ir Švedija. Šios šešios valstybės turi diplomatinės misijas uh, E, Šiaurės Koreja, Junktinė karalystė taip pat turėjo atstovybę, Junktinė karalystė pasitaikė. E, taigi dabar liko tik šešios. Prancūzija taip pat beje turi atstovybės ofisą. Mano manimu, Šiaurės Koreja nerodo jokių ženklų pradėti rimtas dėrybas. Ir kol situacija tokia, ir mes nelabai daug ką galime padaryti. Taip pat turėčiau paminėti, kad užmėgsti yra ryšiai diplomatinėje misijoje, kurią turi Šiaurės Koreja Londone. Turime pasižiūrėti, kaip dabar e, toliau elgsis e, Šiaurės Koreja e, dėl breksito galbūt jie perkels savo atstovybę į Europos Sąjungą. Dar pasakysiu, kad mes, kad ir nedidelę, bet paramą teikiame. Tai yra glaudžiai susiję su humanitarinė parama, nepaisant to, kad techniškai pavadinta, tai galėtų būti vystamąją pagalbą, bet realiai tai yra humanitarnė pagalba. Šiaurės Korejos žmonėms tiesiog yra suteikiami įrankiai maistui patiems pasigaminti. Tai yra maisto saugos programos dalis, kur ir toliau gyvendinama. Kol kas bent jau e, humanitarinė pagalba, bent jau techninė prasme, nėra teikiama ES bet aš netmeščiau galimybės e, e, prie to pereiti ir galbūt ateityje ES turės humanitarinę priemonę Šiaurės Korejai. Kaip jau ir sakiau, mes Šiaurės Korejoje norime sustiprinti žmogaus teisų situaciją. Uh, Na, galbūt e, labai į tai nesigilinsiu, pasakysiu tik tai, kad pasiskaičius ataskaitas ar pranešimus iš šios šalies, e, matome, kad situacija sudėtinga ir bandantiems pabėgti iš šalies yra labai griežtos nuobaudos ar net mirties bausmė e, pritaikoma. Mes per jungtinės tautas manome, kad reikia toliau daryti spaudimą dėl žmogaus teisų situacijos gerinimo. Uh, Na ir dabar kitas dalykas, trumpai apie tai, nes e, svarbiausias dalykus jau pasakiau. E, kokia būtų brandolinio nusiginklavimo perspektyva? Na, atvirai galiu pasakyti ir pritarti tam, kas jau buvo pasakyti, pasakyta. At, artimiausioje ateityje brandolinio nusiginklavimo šansai labai nedideli. Keletas viršūnių susitikimų jau vyko. Vienas iš jų buvo tarp JAV ir Šiaurės Korejos. E, tačiau iki šiol nepasiekta jokios pažangos brandolinio nusiginklavimo srityje, bent jau iki šiol. E, pavyzdžiui, susitikimų tarp JAF ir Šiaurės Korejos metu nesutarėma netgi dėl to, kas yra tas brandolinis nusiginklavimas. Šiaurės Koreja ir toliau e, kuria masinio naikinimo ginklą ir to net neslepia. Tai, kad e, jie e, branduolinių raketų bandymų netlieka, tai nereiškia, kad programa nevykdoma. Netgi priešingai visi ženklai rodo, kad ši veikla tesama. E, karts nuo karto yra atliekami raketų bandymai, balistinių raketų bandymai, tačiau štai nuo 2019 metų pradžios E, daugiau e, balistinių raketų bandymų yra atlikta e, negu kad valdant Kim Jong-ilui, Kim Jong-uno tėvui per visą jo valdymą. Taigi, kaip matome, balistinių raketų bandymai suintensyvėjo smarkiai netgi Šiaurės Korejoje. Mes ko pageidaujame? Mes norime, kad uh, Toliau vykstų dėrybos tarp JAV ir Šiaurės Korejos. Iki šiol, bent jau nepaisant viršūnų susitikimų, diskusijos darbinių lygių nevyko dėl brandolinio nusiginklavimo, o būtent to mes ir norėtume, kad tai vyktų. Taigi mes turime būti realistais. ES didelių galimybių E, lemiamą poveikį turėti čia nematome. Be jokios abejonės mes dirbame su visais ir su JAV, glaudžiai bendradarbiaujame ir su Pietų Koreja, kur yra strateginė partnerė, su Japonija, kita regiono valstybė, glaudžiai bendradarbiavame šiais klausimais. Japonija, kaip žinia, irgi labai neramina brandolinių ginklų programa bei raketinė veikla. Taigi mes glaudžiai bendradarbiavame su partneriais. Japonija, Pietų Koreja, mes, ES, visa tarptautinė bendruomenė, mes visi norime, kad nusiginklavimo procesas vyktų, tačiau tai nevyksta. Ir kol kas bent jau artimiausioje ateityje neįsivaizduojame, kad tai galėtų vykti. Ir uh, Nepamirškime, kad dar lapkritį JAV vyks ir prezidento rinkimai, o tai aišku susiję ir su Kim Jong-uno strategija. Jis, manau, ir pats reaguos į rinkimus JAV ir ko gero bandys imtis provokacijų. Čia gali būti, kad dėja sąstingis e, gali e, šiame procese nusistovėti bent jau iki JAV prezidento rinkimų metų pabaigos. Ačiū už e, šios situacijos pristatymą, nepaisant to, kad ji nėra labai džiuginanti. Matau, kad ponas Mikseris paprašė žodžio, prašau. You, Ačiū už labai įdomią prezentaciją. Norėčiau pakomentuoti vieną dalyką ir pateikti du klausimus paradoksalu tai, ką jūs pasakėte, jog galutinis Kimersuno tikslas ir jo režimo tikslas yra išsilaikyti. Tai yra viso ko atskaitos taškas. O kokių paskatų mes galime pasiūlyti jam atsisakyti branduolinių programų? Ar, ar jūs nemanote, kad e, reikėtų pagalvoti, ar reikėtų teikti paramą, kad režimas išsilaikytų ar kad jisai pasikeistų, nes revoliucinėje situacijoje režimas dažniausiai žlunga. Brandolinių programų atsisakymas, kaip jūs sakėte, turi būti galutinis ir negryžtamas procesas. Jungtinėse tautose kažkiek šiek tiek atseiniai vertinama galimybė atsisakyti sankcijų tol, kol nebus įgyvendinti visi reikalavimai. Todėl norėčiau paklausti, koks pagrindinis kriterijus būtų taikomas, kai kalbama apie tai, jog šita programa brandolinių ginkluotės atsisakymo procesai turėtų būti negryžtami. Buvo tam tikrų minčių apie abiejų Korejų tam tikrą dialogą. Tačiau kita vertus, koks yra Kinijos vaidmuo? Kaip jūs įvardytumėte Kinijos vaidmenį šiuose procesuose? Pone Kalnietė, APP. E Pone... I would like to ask um, uh, about hence, uh, illegal money. Aš norėčiau pakalbėti apie pinigų, išplautų pinigų srautus režimui pinigų, kurie naudojami mm, brandolinių programų įgyvendinimui ir taip pat modernaus e, miesto sostinės Pienjano įvaizdžio skleidimui. Uh, Korea, uh, uh Korea Visiškai pamirštant, pamirštant kitus Šiaurės Korejos gyventojus. ECR fatiga. Sure. Thank you, Madam Chair. Um, I would like to thank for... Norėčiau padėkoti pranešėjams už išsakytas mintis. Sutinku jūsų, jūsų požiūrį, kad perspektyvos pakankamai e, miglotos, galvojant apie artimiausių metų galima pusęsalio denuklearizavimą. Žinoma, labai svarbu atkreipti dėmesį į Kinijos vaidmenį, apie kurį kolego, kalbėjo, kalbėjo kolega. Iš tikrųjų, Kinija turi įvairiausių svertų galinčių nulemti Šiaurės Korejos e, veiksmus. Antra, koronavirusas. Uh, PPRK is country, is a country. Šiaurės Korejoje apskritai nėra sveikatos apsaugos sistemos kaip tokios žmonės e, neturi pakankamai maisto, nėra jokių duomenų apie grėsmės, apie tendencijas, apie protrukius. Ir e, jeigu ištiktų humanitarnė krizė, tai reikėtų turėti tą sudėtingą situaciją omenyje. Žinoma, čia yra tam tikras e, šalutinis dalykas, kalbant apie pusiaus, pusiasalio denuklearizavimą, tačiau vis dėlto reikia suvokti, kad e, ten dinamika yra visai kitokia. Tikoju, pranešėjai atsakys į jūsų klausimus. Ačiū. Ačiū už klausimus. Aš atsakysiu juos pailiui tačiau jie yra pakankamai susiję dėl to negryžtamumo. Tai, kas negryžtama, nebūtinai yra negryžtama. Iš tikrųjų, tam tikrą mokslinį potencialą galima nukreipti kitur ir jis gali būti vėl panaudojamas tom pačiom reikmėm. viešajame diskurse dažniausiai kalbama apie ginklų kontrolę ir tas e, negryžtamumas Šiaurės Korejos atveju, ko gero, yra savoka, kuri galbūt bus veiksminga praėjusi dešimtmečiams. Hanojoj, Hanojaus, e, Stokholmo susitikimuose ne tik tai JAV, bet ir Šiaurės Koreja išsakė e, realų požiūrį į tai, kaip tarptautinė bendruomenė turėtų e, taikyti tą sankcijų režimą, nebūtinai jų galima arba reikėtų atsakyti, bet galbūt galėtų būti tam tikrų atskirų bangų, tam tikrų e, sušvelninimų, jeigu būtų patenkinti tam tikri reikalavimai. Tačiau tas negrįžtamumas, manyčiau, kad apskritai šiuo metu net nesvarstytina savoka. Jeigu pažvelgtume į JAV teisės aktus, tai reikėtų turėti omenyje, kad daug kas pasikeitė lyginant su ankstesnė administracija. Kinijos vaidmuo yra esminis. Politinių lygmenių jų santykiai yra pakankamai silpni, tačiau visi supranta, kad ir viena, ir kita valstybė supranta, jog jos reikalingos viena kitai. Ir jeigu JAV, pavyzdžiui, sutiktų, kad nesikiš į e, Šiaurės Korejos e, reikalų situaciją, tai gal šitą tarpę ir imtųsi užpildyti Kinija. O tai reiškia, kad JAV tai yra pakankamai didelis akstinas dėti daug daugiau pastangų šiame pusiausilį, pusęsalyje. Bet reikia turėti omenyje ir situaciją, kai Kinija bent jau penkis kartus prieš testuojant naują e, ginklą Šiaurės Korejoje stengiasi įspėti, raginti to nedaryti, bet netgi Šiaurės Korejos ministrų lankantis Kinijoje ir patvirtinus Kinijai tą patį prašymą, Šiaurės Korejoje tą pačią dieną buvo išbandytas naujas ginklas. Visi šitie klausimai mums rūpi pakankamai daug metų. 2006 metais buvo pritaikytos sankcijos bankams, tačiau tos sankcijos nepalėtė tiesiogiai Šiaurės Korejos bankų. Šiaurės Korejai reikia vienerių metų, kad uh, ji pasakytų, jog mes norime, kad sankcijos būtų atšauktos. Kita vertus, nežinia, kaip e, JAV galėtų stabdyti įmonės Singapūrė, Činėje, Taiva, e, Kinijoje, Taivanyje ir dar kažkur tai, kad tų bantų veikla kažkaip tai būtų tiesiogiai E, susieta su Šiaurės Korejas, Šiaurės Korejos programų finansavimu. Šiaurės Koreja e, dažnai užbėga mums e, už akių tiesiog tiesiog suranda galimybių gauti finansavimą iš kitų šaltinių. Jeigu tai būtų labiau integruota į taptudį bendruomenę šalis, tai būtų galima kitaip daryti jai poveikį. Koronavirusas šiame kontekste. Po to, kai buvo paskelbta apie šitą virusą, Šiaurės Koreja tiesiog nutilo, negauname jokios informacijos, niekas negali išvykti šalies. turint omenyje ne tik tai artėjančius rinkimus, bet ir apskritai e, dialogas su JAV, ko gero, užtrik, užtriks. Tačiau kita vertus, e, Šiaurės Korėja turėtų kreiptis į JAV, jeigu iškiltų viruso epidemijos grėsmė ir Šiaurės Koreja turėtų kreiptis į JAV prašydama pagalbą, sankcijų atsisakymo, nes reikia medikamentų, reikia gydytojų pagalbos ir taip toliau. Vienai par kitaip Šiaurės Koreja turės bendradarbiauti su aptinė bendruomenė, visų pirma su JAV. Mes kalbame apie sankcijas apskritai, tačiau nesileidžiame į detalės. Tos e, sankcijos turi ir tam tikrų moralinių aspektų, kadangi sankcijos dažniausiai nepaliečia politikų. Ir kai mes kalbame apie ekonominį kontekstą, kai kalbama apie sankcijų sušvelninimą, tai reikia turėti omenyje jų poveikį ir gyventojams. Taigi Koronos virusas yra vienas iš pavyzdžių, rodantis, kad jis gali priversti Šiaurės Koreją siekti bendradarbiavimą su taptutinė bendruomenė. Aš taip pat norėčiau papildyti dėl negryžtamumo ir tos savokos prasmės. JAV kaip darybininkai nori užtikrinti, kad šitie procesai rutuliosis ir kad nebus nusukta į šalį. On this, on this. Ir siekia, kad šiuose procesuose niekas neturėtų būti kažkada ištraukta iš kišenės kaip torta, e, e, e, korta ir viskas sustabdyta. Todėl yra siekiama susitarti su Šiaurės Korejos valstybė, kaip nueiti nuo punkto A iki B. Tai reiškia, kad reikia kalbėti apie įrangą, kuri egzistuojama, kuri egzistuojama, egzistuoja, kuri turima ir kaip e, per tam tikrą laikotarpį jos atsisakyta. E, kol kas Šiaurės Koreja nepadeda kortų ant stalo, neteikia iš informacijos ir todėl sunku prognozuoti, ką būtų galima pasiūlyti kaip paskatą už tai, kad jeigu būtų pakankamai garantijų, kad e, tam tikras planas bus įgyveninimas, tai būtų galima pagalvoti bent jau apie dalinį sankcijų švelninimą. Neteisėtų pinigų patekimas į Šiaurės Koreją. Informacija leidžianti vertinti šituos e, pinigų srautus yra jungtinių tautų atitinkama struktūra, komitetas, kuris leidžia sekti šios srautus ir remtintis tą informaciją, tarptautiniai ekspertai iš įvairių valstybių analizuoja padėtį, žinoma, remdamiesi valstybių narių pranešimais, ataskaitomis jungtinėms tautoms. Jeigu būtų remiamasi tik tai kai kurių valstybių e, informacija, tai to nepakaktų, kadangi ne kiekviena valstybė yra linkusi pateikti visą informaciją, tačiau jungtinėse tautose yra tokia apibendrinta informacija ir remiantis tomis ataskaitomis yra siūlomi tam tikri demaršai m, mm, konkrečių valstybių adresu. Tos ataskaitos yra labai svarbios, jos leidžia susidaryti vaizdą apie į Šiaurės Koreją patenkančių pinigų srautus reikėtų grįžti ir prie internetinių gebėjimų. Šiaurės Korejos režimas turi labai gerų gebėjimų internetinėje erdvėje ir būtent per internetą gali generuoti milžiniškas suma, sumas. Kinija yra labai labai svarbi valstybė Ir jeigu ji rimtai norėtų spausti Šiaurės Koreją, tai tas spaudimas bus tikrai pastebimas, kadangi visi keliai į Šiaurės Koreją, prekybos kanalai, visi eina per Kiniją. Ir čia Šiaurės Korejai nėra kito pasirinkimo. Kitas dalykas, jeigu Kinija mm, mm, siūlys išsaugoti sankcijas, tai reikštų, kad pakirči, pakertami visi Šiaurės Korejos finansavimo prekybos kanalai. Kol kas Kinija nenori, kad e, brandoliniai bandymai būtų daromi, atliekami Šiaurės Korejoje už Kinijos nugaros, Kinijai nežinant. Ir e, Kinija laikosi konkretaus konstruktyvaus požiūrio, būtent jeigu nebus uh, brandolinių bandymų, tai Kinija galės būti partnerė. Žinoma, koronos viruso grėsmė atneša papildomą spaudimą ne tik tai Korejos Respublikai, bet ir kitoms valstybėms. Atsiprašau, kad link pabaigos prašiau kalbėti jūsų kuo trumpiau, kadangi mes dar turime vieną darbo atvarkės klausimą, turėjome skubėti.